Okay, dear colleagues, ladies and gentlemen. Uh, Rangus kolegos, ponės ir ponai, pradėkime šitinos posėdį. Pradėsime nuo 14 darbo tarkės klausimo. Slovakijos pirmininkavimo prioritėtų pristatymas. Labai džiugu pasveikinti poną Piterį Žygą, Slovakijos ekonomikos ministrą. Sveiki atvykęs į mūsų komiteto posėdį. Be abejo, visi suprantame, kokie iššūkiai nusimato prekybos rytyje šiais metais. Kalbėsim, žinoma, apie CETA sustarimą, ratifikavimo procesą, pat pasirašymą. Taip pat kalbėsime apie išimtis kai kurių nuostatų. Tai taip pat yra labai svarbus klausimas, kurio labai domisi visuomenė. Kitas labai svarbus klausimas, ypač ekonomikai ir pramoniai, tai yra e, priekybos apsaugos priemonės ir jų modernizavimas, taip pat diskusija apie Kiniją, Kinijos situaciją ir apie tai, kai bus taikomas priekybos gynybos priemonės nuo, po, po gruodžio 11 dienos šiais metais. Ar rasime teisėkūrinių būdų pasiekti tinkamus tikslus? Ar pavyks tarybai parlamentui sustarti iki gruodžio 11 dienos ir numatyti tinkamas priemonės? Taip pat yra kitų teisėkuros pasi, pasiūlymų, dėl kurių reikia dirbti. Dėl konfliktų zonos išgaunamų mineralų, pavyzdžiui. Taip pat kalbėsime apie diskusijų su Japonija pradžia, galbūt ir pažangos šiek tiek bus. Tai taip pat svarbus klausimas. Taip pat svarbus dalykas yra pažanga Ženevoje dėl tokio šalių sustarimo. Tad mums labai įdomu, gerbiamas ministrė, kaip jūs spręsite šis šias klausimus. Ačiū, kad atvykote, žodis jums. Ačiū, ponė Langė, už pristatymą. Gerbėjai parlamento nariai, ponios ir ponai. Man didžiulė garbė ir malonumas atvykti į Europos parlamentą ir gauti galimybę su jumis aptarti šios svarbius klausimus prekybos politikoje ir taip pat aptarti Europos Sąjungos prekybos politiką. Slovakijai tai yra didžiulis iššūkis ir, ir, ir garbė šiuo metu perimti Europos Sąjungos pirmininkavimą, nes laikotarpis dabar yra labai svarbus Europos Sąjungos ateičiai. Šiandieną posėdžio metu norėčiau pristatyti Slovakijos prioritetus prekybos politikoje per kilos pusę metų. Pirmiausia, norėčiau pasidžiaugti mūsų pirmtakų ir partnerių nuveiktų darbų Niderlandų ir Niderlandų pirmininkam nuveiktų darbų. Turime tvirtą pagrindą, kurio pasimtum galime dirbti toliau. Valstybės narės dirbo konstruktyviai ir taip pat galima aktyviai bendrauti su Europos komisija ir Europos parlamentu. Slovakija yra atvira ir eksportas taukas šalis ir manome, kad e, laisva priekyba, sąžininga priekyba yra labai svarbu elementas, siekiant e, sukurti ekonominį augimą ir darbo vietų kūrimą Europos Sąjungoje. Mes remiame atsakingą priekybos investavimo strategiją, kartu su valstybėmis narėmis, Europos komisija ir parlamentu, Slovakija nori užtikrinti, kad ES ekonomika ir piliečiai gautų dėlios naudos. Taip pat aš pabrėžti, kad skaidrumas, prieiga prie informacijos bei visų Europos institucijų bendradarbiavimas yra esminės svarbos elementai. Taip pat norėčiau pasidalinti keliomis mintimis apie pagrindinius iššūkius, kurie kyla ES prekybos politikoje. Pirmiausia, ES ir Kanados e, ekonominio bendrabiavimo ir priekybos sutarimas CETA, jo sudarimas ir pasirašymas, taip pat dėrybos dėl TTIP, šie dalykai bus mūsų didžiausi prioritetai. Turint galvoje, kokioje sutingoje būklėje atsirado mūsų plieno pramonė, manome, kad reikia apsaugoti ES rinką nuo dempingo, nuo dempinguoto importo Ir taip pat reikia atnaujinti esamą ES teisinę sistemą. Mes atkreipėme dėmesį į parlamento rezoliuciją, kurioje yra kritikuojama tai, kad taryboje trūksta politinės valios, kad būtų galima atnaujinti priekybos apsaugos priemonės. Taip pat rezoliucija, sakoma, stipri pozicija dėl rinkos ekonomikos situacijos teikimo Kinijai. Reikės saugos priemonių modernizavimas bei rinkos ekonomikos status suteikimas Kinijai taip pat yra tikrai didži, dideli ir sunkus iššūkiai, kurie kils mums pirmininkaujant. Kitas labai svarbus dalykas - tai, kad reikia dirbti daugia šalių pagrindų ir mes ir toliau remsime PPO, nes manome, kad ši sistema yra vertinga, ji nuspėjama ir labai tinkama šaliam darbui. Slovakija, kaip pirmininkat valstybė, nori būti patikimų partnerių Europos komisijai įgyvendinant ES prekybos ir investavimo strategiją, bei komisija tęsiant tolesnius dėrybų procesus, kuriuose dalyvaujame. Ir svarbu, tie procesai vyktų dvi šalių ar daugia šalių lygių. Taip pat reikia atkreipti dėmesį į naujieną susijusią su Junktinė karalystė. Šiuo metu čia vis dar daug neiškumo, nežinomybės. Nėra aišku, kaip e, situacija toliau plėtos artimiausių metų, tačiau kol nėra pateiktas pranešimas pagal 50 straipsnį, Europos, tai išlieka ES narė su visomis teisėmis ir įsipareigojimais. O kalbant apie tai, kaip į tai žiūrės mūsų prikybos partneriai, tai turime sveikti jų pozicijas ir reikia turėti galvoje, kad jų pozicija gali keisti, turime galvoje, kad iš Europos Sąjungos gali pasitraukti viena iš didžiausių ekonomikų. O dabar norėčiau išsameu aptarti minėtos prioritetus. Pirmiausia, CETA pasirašymas su Kanada. Tai yra mūsų pirmininkavimo politinis prioritetas. Tai yra labai geras tarimas Europos Sąjungai, kuris labai prisidės prie uh, augimo skatinimo bei darbėtų kūrimo. Todėl reikia pas, pasistengti, kuo greičiau išnaudoti CETOS siūlomas galimybės. Komisija, taryba ir parlamentui patikė pasiūlymus dėl pasirašymo, e, taikymą pereinamo laikotarpiu ir stoties užbaigimo. Pradėjome darbus taryboje, tikėdamiesi pasirašyti sutarimą per ES Kanados viršūnių sutikimą spalio 10 dieną. Taryba aiškiai pasisakė 14 metais, kad komisija turi daryti dėl CETOS kaip dėl, kaip dėl miško sustarimo. Ir tai reiškia, jog CETA turės ratifikuoti ne tik šie parlamentų rūmai, bet, tai, bet taip pat ir nacionaliniai parlamentai. To norėjo ir parlamentai, ir visuomenė. Dabar taryba turi baigti rinkti sutarimą visomis ES kalbomis ir po Europos parlamento pasirašymo. Taip pat ir, tai yra po pasirašymo sutarties, taip pat parlamentas turės pritarti sutarčiai. Vasario mėnesį prasidėjo teisinis teksto tvarkymas ir buvo numatyta peržiūrėti naują investuotojų apsaugos sistemą bei investuotojų arbitražo sistemą. Sutarimas dėl šios investuotojų apsaugos sistemos yra labai svarbus dalykas, nes turime su savo gaspiniais partneriais ir tai yra labai didelė pažanga e, ginčių sprendimo srityje. Taryba taip pat dirba ties perinamojo laikotarpį ir perinamojo laikotarpio taikymu, kaip šitą turi būti taikoma perinamojo laikotarpiu. Kol kas dar per anksti spėti, kuo baigsis šios diskusijos ir darybos, tačiau aišku, kad nuostatos dėl investicijų, skaitant ir investicijų e, ginčio sprendimo mechanizmą, nebus taikoma prieinamo laiko tarpiu. Toliau, tai taip. Tikime, turime pasiekti iki metų pabaigos. Pastaruo metu buvo padaryta pažangos, tačiau vis dar reikia daug ką padaryti. Ir artimiausi darybo etapai bus itin svarbus darybų sėkmiai. Viena vertus labai svarbu yra greitis, tačiau kita vertus siekiam užtikrinti aukštą ambicijų lygį pagal visus tris ramščius. Nesutiksime su neoptimaliu sustarimu, vien tik tam, kad būtume sudarę kokį nors sustarimą. Sustarimas turi būti gerai subalansuotas ir, ir turi tik aukštus standartus koks nors, koks nors paprastesnė, mažesnė to tipo versija nėra primtinas variantas. Norime, kad sutarimas būtų naudingas ir priimtas visoms ES valstybės narėms. Ir tai svarbu, kad būtų užkėlė visose e, ramščiuose. Tai yra rinkos prieiga, paslaugos, viešiai pirkimai, e, gamtinis bendradarbiavimas bei netari, ne, nebūtiniai barjerai. Taip pat per darybas, jeigu užtikrinti, kad valstybių narių standartai nebūtų sumažinti, tai taip kaip ir bet kuri kita laisvos priekos sutartis, neves prie viešųjų paslaugų, socialinių paslaugų, sveikatos apsaugos paslaugų, švietimo paslaugų sektoriaus liberalizavimo. O dėl investuotojų apsaugos, tai ES nori įvesti naują investuotojų sprendimo sistemą, taip pat ir apeliacinę sistemą ir numatyti papildomą galimybę reglamentuoti šis klausimus. Rugsėjo mėnesį su priekybos reikalų ministrais aptarsime šios klausimus ir kaip galima judėti tolyn. Taip pat parlamento, šio parlamento ir parlamentų narių prieigos prie dokumentų didinimas turėtų padėti užtikrinti skaidrumą bei demokratinę atskaitomybę šiuose diskusijose. Tačiau manome, kad e, slaptų dokumentų nutekinimas yra visiškai nenaudingas dalykas. Tai gali pakengti ES dėrybiniai pozicijai, taip pat e, pakengti pačiams dėryboms ir gali galiausiai net ir apriboti skaidrumą bei galimybę vėliau prieiti prie kitų TTIP dokumentų. Taip pat prekybos startis su Japonija. Kol kas pažanga dėl ES ir Japonijos prekybos sutarimo yra lėta ir dėl to labai gaila. Tačiau sieksime dėrybos užbaigti per šios metus, ypač turint galvoje, kad Tokį pat norą patvirtino ir ministras pirmininkas AB per Gasprinį viršūnį sutikimą gegužės mėnesį. Tačiau tam reikės politinės valios, taip pat ir iš Japonijos pusės, kad būtų galima spręsti likusius neišspręstus klausimus. Artimiausiams kelias mėnesiams mūsų tikslai, mūsų pirmininkaujant, bus toliau e, dėrėti, spręsti esamas likusias kliūtis, kad būtų galima sėkmingai užbaigti šias dėrybas greta CETA, TTIP ir Japonijos starties, taip pat tęsiamas darbas su kitais pirkybos partneriais kitose dėrybose. Ir norėčiau paminėti keletą naujausių e, naujienų. Pirmiausia, Mercosur. Mes labai e, gerai suprantame, kad sutarimas su Mercosur yra labai svarbus. Ir reikia turėti galvoje, kad sutarimas yra svarbus, visapusiškai svarbus Europos Sąjungai rinkos prieiga prie e, prekių, viešų paslaugų ir viešų pirkimų. E, Daryba dėl šių dalykų vyko gegužės mėnesį, vyksta laiku. Kaip žinote, kurios valstybės narės nepatenktų dėl kvotų, dėl kai kurių e, jautrių žemės ūkio gaminių. Tačiau pasakytina, kad paskutiniais etapais etanolis ir jautina buvo neįtraukti Šiame kontekste mes noriu pasakyti, kad puikiai suprantame ES žemės ūkio sektoriaus problemas ir dėl to džiaugiamės komisijos sprendimu atlikti bendrą studiją, koks yra bendras e, iš tokios tarimo poveikis ES žemės ūkiui ir sutarimas, tai yra studija turbūt tik rugsėjo mėnesį. Toliau, Ekvadoro klausimas. Suprantame, kad labai svarbu, jog Ekvadoras turi prisijungti prie ES Kolumbijos ir Perų prekybos sutarimo. Ir Tikimės, kad bus pasirašyti protokolą iki šių metų pabaigos, kuomet e, atskiros prikybos priemonės su Ekvadoru baigs galioti. Beveik du metus už, užtruko e, dėrybos iki šio etapo, daug laiko buvo prarasta, tačiau taryba deda pastangas, kad būtų galima užtikrinti protokolų pasirašymą lakryčio mėnesį. Ekvadoras, taip pat Kolumbija ir Peru taip pat turėtų būti pasiruošę tam, kad nebebūtų lėsnio atidėliojimo. Mes esame įsitikinę, kad Europos parlamentas taip pat suvaidins savo vaidmenį, siekiant užtikrinti sėkmingą proceso pabaigimą laiku, kad Ekvadoras gautų paramą, kurią Ekvadorui reikia, turint galvoje susitinka šalia situaciją. Toliau. Slovakija sveikina idėją pradėti darybą su Meksika. Tai daryti, tai daryti greitai. Tikimės, kad pirmas darybo etapas prasidės rugsėjį ar, ar spalį šiais metais. Reikia visapusiškai ir abecingai atnaujinti ES ir Meksikos prekybos sutartys, prekybos ramsti ir tai turėtų pagerinti santykius su, prekybos santykius su Meksika. Toliau kai kurie svarbus teisėjai, kurios praktikos aptarinėsime mums pirmininkaujant. Pirmiausia, rinkos ekonomikos statusas tai sutikimas Kinijai. Taigi, rinkos ekonomikos statusas sutikimas Kinijai yra vienas iš labai svarbių klausimų ES, turint galvoje, kokias plačias pasiekmes tai turės. Tai paveiks ir ES prekybos klausimus, taip pat ir darbo vietas kūrimą ir augimą. Žinoma, ES turi laikytis įsipareigojimų, kurios numato PPO teisė ir taip pat reikia atsižvelgti į teisėtus Europos gamintojų lūkesčius. Taip pat reikia nepamiršti, kad Kinija yra mūsų strateginė prekybos partnerė. Taryba laukia kol kas komisijos pasiūlymo ir nėra priemusi pozicijos dėl, dėl rinkos ekonomikos statuso suteikimo Kinijai taip pat nėra prieimusi sprendimų dėl kokių nors papildomų priemonių, kurios turėtų švelninti situaciją. Todėl mes laukiame komisijos pasiūlymų ir esame pasirengę imtis darbo su kartu su parlamentu ir komisija, kad kaip manoma geriau atstovautume ES pramonės ir prieš interesus. Žinoma, užtruks šiek tiek laiko, kol išanalizuosime visą bet kokią sprendimo poveikį Būtent dėl to taryba džiaugiasi komisijos pradėtų parengiamojų darbų. Ypač džiaugiamės viešosiamis konstatacijomis su suinteresuotomis šalimis ir, tai, kad, ir tuo, kad atliekamas e, visapusiškas poveikio vertinimas. Turint galvoje, kokia krizė yra ištikusi ES plieno pramonę, taryba pradėjo techninės diskusijas su komisija dėl 13 metų pasiūlymo dėl apsaugos priemonių atnaujinimo. Ir dabar yra labai gera proga pagalvoti, kaip būtų galima pagerinti mūsų turimas aptyvios apsaugos priemonės, kad būtų galima kovoti su nesažininga priekybos praktika bei konkurencijos iškreipimais ir taip pat, kad būtų galima užtikrinti vienodas konkurencinės sąlygas ES įmonėms. Gegužės 3 dieną priekybos reikalų ministrai E, diskutavo šio klausimu, aptarė naujas komisijos idėjas ir svarstė naujas galimybės, kaip e, paspartinti antidumpingo e, priemonės ir taip pat kaip pakeisti metodologiją dėl pelno maržų skaičiavimo. Nors taryba iš principo pozityviai vertina daugumą komisijos pasiūlymų, tačiau tarybos požiūrį, taryba požiūrį išsiskiria dėl kai kurių elementų, pavyzdžiui, dėl lesser duty rule taikymo ir toliau tęsis darbas techninių lygių, sieksime kuo greičiau pasiekti rezultatų. Tačiau kol kas dar per anksti sakyti, jau pasakyti, kurios komisijos idėjos bei valstybių narių idėjos galiausiai tarybai bus primtinos. Mes, kaip ir net valstybė, dėsime visas pastangas, kad palengvintume kompromiso paieškas, taip pat ir bendra, pradėsime dialogą su parlamentu, kai tai galima greičiau. Toliau tarptautinės prikybos priemonės. Ir viešųjų pirkimų klausimas. Mūsų manimų yra disbalansų šioje srityje, taip pat ir šiose šalise. Ir reikia užtikrinti, kad e, viešųjų pirkimų sprendimas būtų ekonomiškai subalansuotas, kad nebūtų didinama administracinė našta ir kad tai neiškreipytų ES vietos rinkos konkurencingumo bei nesukeltų neigiamų reakcijų ir kad e, tačiau šalis nesijimtų atsakomųjų priemonių. Tačiau pasakytina, kad tarybos situacija yra labai sudėtinga ir valstybių narių požiūrį išsiskiria. Toliau PPO. Šiuo metu daugiausiai dėmesio skiriama dvišaliams regioniams sutarimams, tačiau mes tikrai nepamiršime svarbaus darbo, kuris dirbamas yra daugišalių pagrindų. Mes ir toliau remsime BPO, e, nes manome, kad PPO yra skaidrios ir nuspėjimas tokia šalės sistemos sargai, apsaugos organizacija. Mes taip pat remsime 10 ministrų konferencijos darbą dėl vadinamosios pono Irobio darbo programos. Taip pat aptarsime daugia šalių sustarimus e, dėl prekybos paslaugomis bei dėl aplinkos apsaugos priemonių. Gerbiamas pirmininkė, gerbėmėjai nariai. Baigdamas norėčiau pabrėžti, kad skaidrumas, prieiga prie informacijos bei efektyvus bendradarbiavimas tarp visų ES institucijų yra esminės svarbos elementai. Starimai yra labai svarbus, iš jų galima daug išlošti ir mes esame pasiryžę aktyviai veikti, esame prisimama atsakomybė už tai ir mes prekybos čia numatome tikrai realistiškas ambicijas. Labai ačiū už Jūsų dėmesį ir lauksiu Jūsų klausimų. Minister, thanks a lot for this comprehensive overview of Europe. Dėkuoju už labai išsame apžvalgą Jūsų prioritetų. Pirmiausia, suteiksiu žodį politinių frakcijų atstovams, o po to kitiems nariams. Kadangi neturime daug laiko, liko tik pusvalandis, Dar turime suteikti galimybę ministrui atsakyti klausimus. Todėl siūlau laikytis dviejų minučių pasisakymams skirto laiko. Pirmiausia, PP frakcija. Ponas Binkler, prašau. Dėkuoju, pirmininkė. Gerbiami kolegos, gerbiamas ministrė, ačiū už pranešimą. Jis buvo labai išsamus, labai išsamus požiūris į tai, kas ketinama daryti. Tikiuosi, kad šešių mėnesių pakaks e, tiem tikslam įvykdyti. Gal reikės ir daugiau laiko, bet sveikinu jūs su tokiu pozityviu požiūriu. Jūs pradėjote nuo CETA, aš taip pat, nuo, nuo CETA aš taip pat pradėsiu. EPP frakcijai tai yra labai svarbi tema. Tai yra tarsi kertinis akmuo, kai kalbame apie pasaulio, senojo pasaulio priekybininkų ir naujojo pasaulio. Kalbame apie nacionalinių parlamentų ratifikavimą, tai geras žingsnis, bet e, jau nemažai metų vyksta dėrybos, yra pramonės sektoriaus lūkesčiai, įmonių lūkesčiai, įskaitant ir mažas ir vidutinės įmonės iš abiejų pusių, tiek ES, tiek, tiek Kanados. CETA gali didžiulį postumį suteikti mūsų ekonomikai, darbo vietų kūrimui, ne vien pasirašymas. Idealiu atveju tai įvyks, pasirašymas įvyks ES Kanados viršūnių sustikime šį rudenį, bet e, laikinas taikymas, pernio laikotarpio taikymas yra ypatingai svarbus. Gerbiamas pirmininkė, jūs turite kovoti, kad būtų taikomas laikino laikotarpio, laikinuoju laikotarpiu šis sustarimas. 95, 96, 97 procentai CETA sustarimų yra susijęs su priekyba. Taip, tai yra mišus sustarimas, bet didžioji dalis jo yra susijusi su priekyba ir mums reikia pradėti taikyti tą sustarimą. Jūs kalbėjote apie ES patikimumą, apie jos poziciją, visa tai yra labai svarbu, bet didžiausia svarba yra mūsų ekonomikos, mūsų verslo interesai. Tokia yra pagrindinė žinia iš mūsų frakcijos. Žinoma, Kinijai suteikiamo rinkos, rinkos ekonomikos statuso klausimas taip pat yra labai svarbus. Vakar ES Kinijos viršūnių sutikime komisijos pirmininkas Junkeris labai aiškiai pasakė, kad rinkos ekonomikos statusas ir, ir pernelik didelių pajėgumų klausimas e, Kinijoje yra tarpusavėje susiję. Dar vienas dalykas trumpai apie konkrečius dosiją. Tarp jų yra konfliktų zonos išgaunamos naudingosios iškasenos. Turite trejato požiūrį, pirmkaučių valstybių, turite Niderlandų, pirmkaučios valstybės poziciją. Prašau, toliau teisėte darbą. Ačiū. Toliau socialdemokratų vardu Rodrygės. Dėkuoju pirmininkė. Ačiū gerbiamas ministrė už tai, kad atvykote pas mus šį rytą. Noriu pateikti keletą klausimų. Norėčiau atsakymų juos. Kalbėjote apie skaidrumo svarbą. Tai yra fundamentalus klausimas Europos parlamentui. Norėčiau sužinoti, kaip jūs vertinate dėrybų įgaliojimų viešą paskelbimą. Ar nematote, pavyzdžiui, dėl Tuniso, kad būtų naudinga tuos įgaliojimus paskelbti viešai? Taip yra mm, didelių netitikimų tarp pozicijų. Europos parlamente buvo didžiai dauguma nubalsuota už, bet tai skiriasi nuo komisijos pozicijos. Ką Jūs apie tai manote? Žin, esu tikra, kad apie tai gerai žinote. Jūs žinote, kad sutartį susidarimus turi tvirtinti parlamentas ir turite įsiklausyti į mūsų rekomendacijas. Dėl Merkosur norėčiau žinoti jūsų nuomonę apie investicijų skirsnio neįtraukimą. Galbūt pradžioje tai ir buvo prasmingas dalykas, bet dabar tai nebėra racionalu. Man kila klausimas, ar jūs būtumėt pasirengęs pakeisti galiojimus, kad būtų galima įtraukti skirsnį apie investicijų apsaugą. Toliau ES santykiai su Latino Amerika. Aš esu nustebinta, kad jūs nepaminėjote Čilės. Čilė norėjo inicijuoti susitarimo, atnaujinimo procesą susitarimo tarp ES ir Čilės. Pone Malstrom taip pat teigiamai pasisakė apie tai, bet savo pirminėse pasiūlymuose apie tai nieko nekalbama. Norėčiau sužinoti, kokie prioritetai jūs panašios valstybės šioje srityje. Toliau ECR ponas Savadil. Ačiū. Pirmininkė, kalbėsiu čekų kalba. Man labai malonu, kad prakaujantį valstybė galiausiai sutelkia dėmesį į vidurę Europą. Mano šalis turi 70 metų bendrą istoriją su Slovakija. Aš galiu patvirtinti, kad aš tikiuosi, tikiuosi daug iš jūsų pirmininkavimo. Slovakija yra į eksportą orientuota ekonominė valstybė. Ministrė, jūs kalbėjote apie vairius svarbius dvišalius ir daugia šalius susitarimus, apie vykstančias dėrybas. Visą tai atrodo labai profesionalu. Jūs apibrėžėte labai sudėtingus santykius, apibendrindamas tą programą. rinkos ekonomikos statusų suteikimas Kinijai. Šis klausimas svarbus. Mes turime įgyvendinti savo įsipareigojimus, bet turime apsaugoti ir vietos mm, vidaus gamintojus. Čia turiu galvoje e, plieno pramonę, sunkiųjų metalų pramonę. Neturiu kažkokių konkrečių komentarų ar klausimų. Iš esmės esu labai patenkintas pirmgaučios valstybės darbo planu, linkiu Jums sėkmės ir tikiuosi, kad Jūs pasieksite visus išsikeltus tikslus. Esu tikras, kad šis komitetas visada bus nusiteikęs pozityviai ir Jūs parems. Thank you. Uh, thank you. Marija Šešak. Ačiū pirmininkė už jūsų pristatymą. Atsiprašau, kad šiek tiek pavėlavau. Bet jūs turbūt žinote, kad yra demonstracijos mieste dėl TTIP dėrybų, kurios šiandien vyksta. Ir jų e, šūkis yra TTIP žaidimas baigtas. Kodėl žmonės vertina, kad visa tai yra žaidimas? Kaip Jūs pakomentuotume tai? Noriu Jūsų paklausti, ko, kaip Jūs vertinate situaciją? Jūs e, nubrėžėte labai plataus užmojo priekybos darbo atvarkę ir vienas svarbiausių klausimų kas įvyks su ES Kanados priekybos sustarimu. Noriu Jūsų paklausti, kokios pasiekmes bus, jei ratifikavimo procesas sužlugs. Dar noriu Jūsų paklausti, Ar galėtumėt plačiau papasakoti apie e, perinamo laikotarpio CETA sustarimo taikymą? Įžanginėse pastabose jūs prieštaraujate laikinam taikymui e, investicijų dalies. Ar tokia yra tarybos pozicija? Ar tai yra jūsų šalies vyriausybės pozicija? Dar norėčiau šiek tiek pakalbėti, kaip taryba interpretuoja sutartis. Praėjusią savaitę Europos komisija nesilaikė savo teisės tarybos patarimo ir dėl politinių priežasčių CETA bus sudarytas kaip mišrus susitarimas. Taryba ir kiekvienas ministras e, neprivalo atsiklausti komisijos, kad nacionaliniai parlamentai galėtų balsuoti ir įsitraukti labai ankstyvame etape į dėrybas spręsdami svarbius dėrybinius klausimus, įvairias, įvairias provincijas, įvairias rinkiminės apy, apylinkės įtraukti, įvairias piliečių grupės įtraukti į šią labai svarbę temą. Mes susidurime su labai svarbiu išbandymų laikotarpiu dėl CETA susitarimo. Kokios bus pasiekmes, jeigu CETA bus nesėkmė, baigtas žaidimas? Kaip, kokia bus es padėtis kaip, dėrybinė, kaip e, dėrybininkės ir kaip es galės konkuruoti pasaulinėje arenoje? Paskutinis klausimas. Džiaugiuosi jūsų pastabomis dėl skaidrumo svarbos. Dėl kokios priežasties taryba viešai neskelbė priekybos dėrybų įgaliojimų, pavyzdžiui, su Tunisu? Mums reikia daugiau skaidrumo, tai atitinka mūsų piliečių interesus. Ir labai keista, kad dažniausiai taryba prieštarauja įgaliojimų viešam skelbimui. Ačiū. Ačiū. Dabar Helmut Šolts guoja e vardu. Ačiū pirmininkė, ačiū ministrė. Noriu padėkoti už Jūsų programos pristatymą. Manau, kad yra nemažai sinergijos čia kartu su komisijos prekybos strategija jūsų pirmininkavimo metu kaip ir Niderlandų pirmininkavimo metu ir ko gero per kitos valstybės pirmininkavimą bus sprendžiami labai sudėtingi klausimai. Todėl labai norėčiau labai trumpai pasisakyti ir paminėti svarbiausius dalykus, bet pritariu anksčiau kalbėjusiems dėl problemų kylančių su Kanados susitarimu, tačiau norėčiau tikslesnės informacijos apie tarybos vartinimą, apie naują ICS sistemą, tai nauja SDS sistema. Ar e, yra tarybos pozicija vieninga šią temą? Kokia yra tarybos pozicija dėl to, kaip šį procesą integruoti į visus, visas dabartinės vykstančias prekybos dėrybas? Antra, taip pat e, mane duomina tarybos bendra pozicija dėl partnerystę su Europos parlamentu. Ar parlamentas yra lemiamas partneris tarybos teisėkuros darbe? Taip turėtų būti. Akivaizdu, kad parlamentas turi dirbti taip pat modernizuojant prekybos priemonės. Tai yra svarbu tiek ES, tiek valstybės narėms, kad sukurtume sąlygas savo ekonomikos pajėgumų modernizavimui. Norėčiau sužinoti jūsų šalies poziciją, nes tai ypač svarbu, nes kalbame apie ekonominius pajėgumus, e, kai kalbame apie ekonomikos stat, e, rinkos statuso sutikimą Kinijai ir kaip užtikrinti, kad mūsų ta partnerystė būtų tinkama. Mes norime bendrabiauti su, su Kinija ir nenorime, kad mūsų santykiams būtų pakengta, tačiau aš net tikrai nematau jokios šviesos tunelio gale. E, ypač po pastarojo meto ES ir vadovų, e, Kinijos vadovų susitikimo. Dar kartą apie parlamento vaidmenį. E, jūs sakėte, kad e, netrukus iki metų pabaigos bus parengtas sustarimas su Kolumbija ir. A, kad Ekvadoras prisijungs prie Kolumbijos ir Perų sustarimo. Man atrodo, kad jau bus metų pabaiga per vėlų. Atrodo, kad parlamento čia nesiruošame atsiklausti dėl to. Janik Žado, žaliųjų vardu. Ačiū, ponė ministrė. Jūs paskelbėte dėl CETA, kad investitinė dalis yra prieštaringiausia dėl skirtingų investuotojų apsaugos reglamentavimo būdų ir atrodo, kad jeigu taryba ir planetas pritars, susitarimas bus taikomas laikinai. Nežinau, ar yra vieninga nuomonė e, taryboje yra, kad ta investicinė dalis yra kompeten, nacionalinės kompetencijas. Tačiau komisija nenustoja kartoti, kad tai ne, kad, kad setas susitarimas 100 procentų yra e, europinės e, ligmens e, susitarimas, tačiau politinė prasme galima sutikti, kad tai yra mišrus susitarimas. Taigi ar galima rimtai pradėti ratifikacijos procesą, neturint Teisingumo teismo e, nuomonės dėl Singapūro sustarimo, nes e, juridinė prasme čia yra e, labai svarbus aspektas. Tai pirma. Antra, labai gerai, kad tai yra mišrus sustarimas. Aš kaip e, europietis, europietis nenoriu, kad būtų europietiška politika nacionalizuojama, tačiau kalbant apie laisvą priekybą ir e, būtina ir nacionalinius parlamentus įtraukti iš globalizacijos problemos sprendimą. Na tai, kadangi dabar ir parlamentai turės raftikuoti šiai sustarimą, tai jūs sakote, kad kompetencija yra europinė, tačiau procesas bus e, toks, kad e, kol bus ratifikuojama, bus laikinai taikomas šis sudarimas. Na, aš jau paminėjau Junktinės karalystės išstojimą. Na, labai gerai, kad, e, kad nebe misteris Binas bus dabar diplomatijos vadovas, tačiau e, jeigu Britanija panaudos 50 straipsnį e, pagal setą, pavyzdžiui, kaip valdyti mėsos kvotą pagal CETA, jeigu Junktinė karalystė panaudos 50 straipsnio mechanizmą. Jungtinė karalystė yra šalis, kurie daug kovoja prieš mažesnio muito taisyklę. Ar ir toliau ne, e, mums neleis tinkamai ginti Europos? Dabar kiti nariai galės pasakyti ir sąrašas baigiamas. E, pone Kistut Rovol. Na, ačiū. Aš manau, kad dauguma klausimų jau užduota. Ministrė, ačiū Jums atvykote pas mus paskalbėti ir patikite tokį išsame apžvalgą. Prekybos politikos darbo tvarkė yra gana išsami, sunki. Jūs turite keturis mėnesius savo darbui nes e, per atostogas prarasime nemažai laiko. Noriu palinkėti Jums sėkmės, tikiuosi, kad Jums patiks dirbti tuos keturis mėnesius. Norėčiau sužinoti, kokia yra Jūsų ir tarybos pozicija. Be visko, ką, kalbė, ką sakėte apie CETA, Jūs nesakėte, kad ne, ne, ne, Jums nepatinka TTIP sustarimas, tačiau Tuo pat metu, turint galvoje visus mišrius sustarimus, ratifikavimo procesus, dalinio ratifikavimo procesus. Turime sustarimus, kurie suskaidyti įvairiausias dalis. Norėčiau, kad paaiškintumėte mums, kaip numatote konkrečiai procesus per tenčias keturias kelias savaitės. Labai ačiū. Karolina Gasparda Heinz. Ačiū. Labadiena, ministrė. Mm, aš šiek tiek nerimauju, kai girdžiu kalbant apie rinkos ekonomikos statusą Kinijoje sutikimą ir tai, kad e, taryba dar neturi nuomonės ir laukiama, ką, ką pasiūlys komisija. Man atrodo, kad pats laikas, nes tai padaryti, nes e, rugsėjo mėnesį nustos galioti PPO sustarimas. Norėčiau žinoti jūsų nuomonę nes atrodo, kad laikas jau baigėsi. Ir daug čia yra svarbių dalykų. Jeigu rinkai bus suteiktas, Kinijai bus suteiktas tas statusas, tai kils klausimų dėl jo to statuso pasiekmių Europos ekonomikai, Europos prekybai. Todėl norėčiau išgirsti labai aišku atsakymą iš jūsų, ko galima tikėtis iš tarybos. Ir Paul Rubik dabar. Labai ačiū. Žinoma, priekyba yra labai svarbis, svarbus dalykas mažoms ir vidutinėms įmonėms. O globalizacijos vaidmuo yra svarbus, kai kalbama apie teisinius pagrindus. Mes norime teisinio iškumo mažoms ir vidutinėms įmonėms. PPO, darybos, CETA, e, dvišaliai sustarimai, tai taip viskas yra labai svarbu. Bet kokiu atveju mes turime kreipti dėmesį į mažų ir vidutinių įmonių poreikius turite darybų įgaliojimus iš 28 valstybių narių, vyriausybių, e, CETA ir TTIP e, atžvilgių. Kaip buvo parengti tie įgaliojimai? Ar buvo konsultuotas nacionaliniais parlamentais? Koks buvo nacionalinių parlamentų indėlis e, rengiant tuos įgaliojimus? Žinote, kad CETA atveju valstybės narės neteikė jokių prašymų. Sudaro įspūdis, kad komisija derasi pozityviai, ginčio sprendimo aspektai. Dėl jų buvo ekspost ponas Junkeris dėrėjosi. Taigi mano klausimas yra toks, ar vyriausybės, valstybės narės vis dar E, laikosi tos pačios pozicijos, kai tuo met, kai nustatė darybų įgaliojimus. kurią dalį sustarimo turi patvirtinti nacionaliniai parlamentai ir kurią dalį turės patvirtinti Europos parlamentas. E, turbūt e, žinote, kad Parlamente yra labai gudrių lobistų, kurie pasisako prieš TTIP, užsieima lobizmu šio klausimu, nors e, visos darybos dar nebaigtos. Jie sako, kad jokios prekybos nereikia, tegul visi skursta. Na, aš tokios ateities tikrai nenoriu. Labai ačiū, ministrė. Prašom Jums galimybę atsakyti. Ačiū, pirmininkė. Jeigu leisite. Atsakysiu į klausimus slovakų kalba, e, kad parlamento nariai išgirstų ir slovakų kalbos. Labai ačiū e, visiems gerbėjams parlamento nariams. Ačiū Jums už klausimus, kuriuos aš iš esmės aptariau savo kalboje apie CETA, TTIP darybas, tai rinkos ekonomikos status suteikimą Kinijai, skaidrumą minėjote, Merkosūrą. Norėčiau grįžti dabar prie tų aspektų, kurias minėjau savo kalboje, turiu pripažinti, kad negalėsiu atsakyti į visus jūsų klausimus. Galbūt kai kas iš jūsų liks nepatenkinti, bet pabandysiu kaip galėdamas geriau. Dėl setą. Pirmiausia, tai yra politinis prioritetas. Seta yra labai svarbus sustarimas Europos Sąjungai su E, svarbia partnerė, G7 nare. Šis sustarimas prisidės ir prie darbo vietų bei augimo ES, kaip sakė panas Rubik, dėl to mes suinteresuoti jo pasirašymu. Na, komisija pateikė pasiūlymą parlamentui. Yra tarybos sprendimo pasiūlymas sudaryti tokį sustarimą. E, Slovakija pradėjo iš karto dirbti su šiais pasiūlymais ir mes ketiname pasirašyti šį sustarimą e, per ES ir Kanados vadovų sustakymą e, vėliau šį rudenį. Tai yra labai svarbu mūsų patikimumo Kanados akise E, atžvilgių. Tačiau kol kas e, rezultatą galutinį sunku numatyti. Tai yra, kokios nuostatas bus taikomos laikinų, laikinai, o kurios nebus. Investicijų apsauga ir investicijų teismas ko gero nebus to laikino taikymo dalimi, nes to pareikalavo dauguma valstybių narių taryboje. Kai dėl, dėl transatlantinės prekybos e, ir investicijų sustarimo nemažai iš jūsų uždavė šį klausimą apie, apie šias darybas, skaitant ponės Hakė. Abiejose Atlanto vandenino pusėse yra norų pasiekti subalansuotą sustarimą iki šių metų pabaigos. ką mes pasakėme iki šiol. Tam tikrą tarpusavio supratimo lygį ir tam tikrą pažangą, tačiau vis dar mūsų laukia nemažai darbo. Vykstantis darybų raundas, 14 darybų raundas yra, e, bus labai svarbus. Pamatysime, ar jis baigsis sėkmingai ar ne. Ir ar e, darybos tęsis toliau. Dabar mes remiame tam tikrą TTIP light e, sustarimo mes nerime, mes norėtume, kad būtų sutarta dėl visko ir būtų galima paspausti vieniems, vieni kitiems rankas. Kita vertus, e, galimi vairūs kompromisai. Žinau, kad aptarsime tai per neformalų prekybos ministrų sustikimą rugsėjo 22-23 dienomis. Jis vyks e, Bratislavoje, šis e, susitikimas. Ir darbo atvarkėje bus aptariami CETA, TTIP sustarimai ir, manau, Kinijos e, klausimas dėl rinkos ekonomikos statuso. Uždavėte keletą klausimų apie būtent šį aspektą, būtent Kinijos rinkos ekonomikos statusą, panas Winkleris, panas Zahardil, pana Heinz tai minėjo e, gegužės 12 dienos rezoliucijoje, perfrazant ją, tai reikia pasakyti, kad taryba dar nepati, e, e, komisija dar nepatikė pasiūlymą ir taryba nepatvirtino jokio dokumento dėl Kinijos. Heinz, galite klausti manęs, kaip tai yra įmanoma, bet Ne, aš, galiu, aš negaliu Jums atsakyti. Aš tik tai savaitę esu tarybos pirmininkas ir sąžingai sakant, Jums tinkamą atsakymą duoti negaliu. Nepasiektas joks sustarimas taryboje, pirmininkaujant Niderlandams, tiek žinau. O trejato sustarimas yra toks, kad komisija turi pateikti pirmą pasiūlymą tarybai. To dar nepadaryta, todėl taryba neturi E, jokio pasiūlymo, kurį turėtų svarstyti. Tačiau galiu patikinti Jūs, kad rinkos ekonomikos statuso sutikimas Kinijai gali ir nebūti tvirtinamas e, taryboje prekybos ministrų lygmenio. Jis gali būti svarstamas vadovų taryboje kažkada rūdienį, nes tai yra ne prekyba, o grinai politiniai aspektai kurie yra svarbu šiuo atveju. Kažkas paklausė, kaip Slovakija galėtų reguliuoti šį procesą. Na, turiu pasakyti, kad mes kaip šalis jaučiame, pajustume labai didelį neigiamą poveikį savo ekonomikai, jeigu toks statusas Kinijai būtų suteiktas, nes Mūsų šalyje, pavyzdžiui, plieno pramonė yra vienas didžiausių darbdavių šalyje ir pigus importas iš Kinijos stipriai neigiamai paveiktų šį sektorių. Tačiau turiu pasakyti, kad e, mūsų sprendimų, sprendimams taryboje tai neturės įtakos. Mes, kaip ir minka, šalis turime elgtis subalansuotai, subalansuotai nešališkai. Buvo užduota keletą klausimų apie darybų įgaliojimus. Taryba mano, kad pagal iš sustarimų kylančius įsikylančios e, prievalios, e, parlamentas turi būti nuolat e, būti informuojamas apie tarybos priimamus sprendimus, ypač tarybos srityje, o kai darybų mandatų, darybų įgaliojimo dažnai Jose yra konfidencialios informacijos, todėl taryba turi studijuoti kiekvieną parlamento teikiamą prašymą gauti slaptą informaciją, skaitant e, ir darybų įgaliojimas. Todėl taryba analizuoja kiekvieną prašymą atskirai. Kalbant apie ES ir Meksikos e, sustarimo modernizavimą, Ar tai toks prašymas iš parlamento buvo gautas? Ir aš imsiuos žingsnių užtikrinant, kad taryba pateiktų informaciją, kaip galima greičiau. Vakar nuotinio atstovų komitetas patvirtino e, pirkybos sustarimo darybų pradžią su Indonezija ir mes norėtume kaip galima greičiau pradėti darybas taip pat su dėl visos prekybos sustarimų su Tunisu, o kai dėl darybų įgaliojimo paskelbimo, tai taryba tai yra padariusi TTIP, CETA atžvilgių ir TISA atžvilgių. Tačiau taryba visgi mano, kad reikalinga išlaikyti tam tikrą konfidencialumo lygį, kai kalbam apie tos e, tokias darybas, kad būtų išlaikyta tam tikra darybų kokybė. Žinau, kad e, galbūt jūs nebūsite labai patenkinti dėl to, tačiau tie, kurie esate dirbę prekybos srityje, tikriausiai suprasite, kad net kaip net kai nori parduoti savo namą, pavyzdžiui, bet, bet kokią nusavybę, reikia išlaikyti tam tikras pozicijas dėrybų metu, nes nenori, kad e, pirkėjai būtų per lengva, per daug informacijos nenori jam pateikti. Ir prekybos politikoje taip pat e, reikalinga tam tikra taktika. ES turi būti turi išlaikyti tam tikrus savo pranašamus darybų procese, turi nerodyti visų kortų. Ir priežastis, dėl ko tam tikra informacija išlieka konfidenciali. Čia aš turiu galvoje tarybą ir komisiją. Ne dėl to, kad nenorime, kad parlamento nariai būtų netinkamai informuoti ar nenorime jūsų informuoti iš vis nieko. Tiesiog mes norime, kad tam tikros prekybos paslaptis išliktų paslaptimi. Dar vienas klausimas buvo užduotas dėl Čilės Slovakija remia sustarimo modernizavimą, sustarimo su Čile modernizavimą. Sustarimas sudarytas 2003 metais. Ir kai tik komisija pateiks e, pasiūlymą dėl įgaliojimų daryboms, komisija imsis veiksmų, tačiau to, to nesiekima iki 2017 metų, todėl Slovakija nesitikė kad jai tektų dirbti dėl įgaliojimų pasiūlymo ar dėrybų. Taigi, pirminkė, pasistengiau atsakyti į daugumą klausimų. Ačiū. Labai ačiū, dar kartą dėkuoju už tai, kad atvykote, kad aptarėte pirmininkavimo prioritetus. Mano kolegos taip pat pritars, kad programa jūsų yra tikrai ambicinga. Linkime jums sėkmės šis, šiuo sunkiu laiku. Brexit taip pat ir sutinkas klausimas, kurį jums reikia spręsti, na, sėkmės darbe. Ir, žinoma, liksime, toliau bendrausime ir kiek įmanoma bendarbiausime. Ačiū. Good, dear colleagues, liebe Kollegen. Taip, pons ir ponai, kolegos, perėsime prie balsavimo. Pirmiausia, norėčiau priminti, kad e, reikia turėti visos korteles, bus taip pat ir valdymas balsavimas. pra, prašau iš karto test, nu, tiesiog patikrinimui įdėkite korteles, atliksime vardinį balsavimą patikrinimui. Taigi, pradedame e, tikrinimą, balsuojame. Kolegos balsuojame. Taip, baigiam balsuoti. Gerai, galime tuomet balsuoti dėl pirmo klausimo. Pirmiausia, atsiprašau labai neturiu savo balsavimo kortelės. Gerai. Taigi pradėsime balsuoti. Trilogo rezultatai. Dėl vadinamųjų kankinimo prekių buvo trys darybo etapai. Kaip žinot, iš kitą dieną gavome rezultatus trilogų ir turim gal turim tekstą. Tekstas buvo patikrintas iš tesnės pusės. Galite dabar jį perskaityti. Ir pamatysite, kad parlamentui visai gerai sekėsi tvarkyti šiuo teisėkos klausimu. Ačiū padėkoti dėl to poniai Šakė, pranešėjai. Labai ačiū. Ar norite ką nors pridurti? Taip, ačiū, manau, kad nėra daug ką pridurti. Dėkuoju visiems kolegom už bendradarbiavimą ir pradėkime balsuoti. Gerai, pradėkime balsuoti. Vienas balsavimas elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame. Baigiame balsuoti. Taip, patvirtinta puikių rezultatų. apie rugsėjo mėnesį, tai dėl to bus balsuojama plenarinė sesijoje. Ir manau, kad reikėtų vis tiek pasiūlyti renkti diskusiją plenarinė sesijoje dėl šio klausimo, kad galėtume pristatyti e, nuomonę visuomeniai. Toliau. Ačiū taip pat jūsų paklausti, ar jūs balsavote už ar prieš. Dėl darbo tokios įsikvėčiau pasakyti. Galima gauti kortelę, čia pastate pasipaja paimti, tiesiog norėčiau informuoti. Taip, tikrai, Marytė. galima korteles bet kuriuo metu pasiimti Briuselį arba Strasbūrą. Na, ačiū, būtent tai ir bandau padaryti. Gerai. Toliau. Kitas darbotkas klausimas. Partnerystės susitarimas. Lemsdorf pranešėjas. Čia yra pakeitimų, kurie laikomi neprimtinais. O dėl antro pakeitimo, dėl jo reikėtų balsuoti. Kas už antrą pakeitimą? Kas prieš? Susilaiko? Atmesta. Ir eikime prie galtinio balsavimo elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 22 už, 9 prieš 1 susilaikė. Sveikiname. Sveikiname pranešėją. Toliau. Kitas, kita labai įdomi nuomonė. Statistikos jūsų su šiandien prekyba. Na, aš toks klausimas be galo Nors galbūt ir baigsis pagaliau šitama, nes Bet tik pažymėtume, kad taryba labai nelankščiai čia elgesi. Tačiau štai turime tekstą, paktą po trilogų. Taigi, pradedame balsuoti išorinę priekybos statistiką. Baigiam balsuoti. 30 už, 3 susilaikė. Labai ačiū. Toliau. Aštuotas klausimas. ES ir Kinijos susitarimas ir Kroatijos trukimas, pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. Taip. Dauguma palaiko, tad primta. Sveikiname pana Winkler. Toliau. 19 klausimas. Kroatijos trukimas į GATT. Pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. 31 už patvirtinta. Toliau, 20 debatas klausimas. Beje, norėčiau dar taip pat ir pasveikinti praėjusio klausimą pranešėją, pana Salba. Toliau dešimtas klausimas. AKR ir ES santykių ateitis po 20 metų, kai jau baigs galioti esamos sutarimas. Pradėkime nuo pirmo pakeitimo, kas už, kas prieš. Patikrinkime. Pirmasis pakeitimas. Pradedam balsuoti. Baigiam balsuoti. Patvirtinta. Toliau. Kompromis, pirmas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko. Patvirtinta. Toliau. Aštuntas pakeitimas, kas prieš, kas, kas už, kas prieš, kas laiko atmest. Toliau. Tryliktas pakeitimas Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 14. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Norite patikrinti? Gerai. Prašoma patikrinti. Ketvirtas pakeitimas. Pradedam balsuoti. Baigiam balsuoti atmesta. 15 kas už, prieš, susilaiko, patikrinkime. 15 pakeitimas, pradame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 16. Kas už? Prieš susilaiko atmestų. Antras kompromisas už, prieš, susilaiko priimtų. 22 pakeitimas, pirmoji dalis. Už, prieš, susilaiko atmestą. 26 pakeitimas, antroji jo dalis už, prieš, susilaiko, atmesta. 30 už, prieš, susilaiko, atmesta. 31 su žodiniu pakeitimu už, prieš, susilaiko. Patikrinkime. 31 pakeitimas. Pradėjome balsuoti. Baigime. Priimta. Trečias kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Toliau 40 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta atmesta. 41 už, prieš, susilaiko, atmesta. 42 už, prieš, susilaiko, atmesta. 43 už, prieš, susilaiko, atmesta. 44 už, prieš, susilaiko, atmesta. 46 už, prieš, susilaiko at, priimta. Kompromisas 4 už, prieš, susilaiko priimta. Toliau. Kompromisas 4a už, prieš, susilaiko patvirtinta. Penktas kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 57 už, prieš, susilaiko, atmesta. 59 už, antroji dalis kada už, prieš, susilaiko, atmesta. 61 už, prieš, susilaiko, atmesta. Toliau. 65 tiksliau. Už, prieš, susilaiko. Tuomet 66 už, prieš, susilaiko. Patikrinkime. 66 pakeitimas. Pradame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 67 pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. 68 už, prieš, susilaiko, atmesta. Dabar balsuosime dėl viso teksto. Pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. Ir tai buvo patvirtinta didelę daugumą. Sveikiname Pedro. Periname prie 21 darbo tvarkės klausimo. Tai yra ES strategija po brandurinio susitarimo su Iranu. Pirmas kompromisinis pasiūlymas už prieš susilaikę priimta. Pirmas pakeitimas už prieš susilaikę. Manau, kad buvo atmesta, bet pasitikrinkime. Pirmas pakeitimas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Atmesta. Ketvirtas pakeitimas už prieš susilaikė. Atmesta. Antras kompromisinis už prieš susilaikė. Priimta. Trečias kompromisinis pakeitimas už prieš susilaikė. Priimta. Septynioliktas pakeitimas už prieš susilaikė. Pasitikrinkime. Septynioliktas pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Priimta. 18 už, prieš, susilaikė, atmesta. 19 už, prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirtas kompromisinis už, prieš, susilaikė, priimta. Penktas kompromisinis už, prieš, susilaikė, priimta. 25 pakeitimas dėl papildymo už, prieš, susilaikę, priimta. 26 už, prieš, susilaikę. Manau atmesta, bet dar kartą pabandykime, pasitikrinkime. Balsuojame dėl 26 pakeitimo. Pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta. Šeštas kompromisinis už, prieš, susilaikė, priimta. 37 už, prieš, susilaikė, priimta. Kompromisinis septintas už, prieš, susilaikė, priimta. 32 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta priimta. 39 atkrenta. Keturiasdešimt penktas pakeitimas už, prieš, susilaikė. Manau, priimta. Pasitikrinkime. 45 pakeitimas pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta, kaip ir maniau. Toliau, aštuntas kompromisinis už, prieš, susilaikė, priimta. 46 už, prieš, susilaikė, priimta. Atmesta. 50 už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 51 už. Prieš. Jis atkrenta. Nereikia žibalsuoti. Toliau 52 už, prieš, susilaikė, priimta. 53 už, prieš, susilaikė, priimta. 55. Pirmininkas pasitaiso 54. Už, prieš, susilaikė, priimta. 55. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 56 už, prieš, susilaikė, priimta. 57 balsavimas dalimis. Pirma dalis už, prieš, susilaikė, priimta. Antra dalis už, prieš, susilaikė, priimta. Ir galutinis balsavimas. Balsuojame elektroniškai. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. Didžiaja dauguma sveikinimai pranešėjai. Ir periname prie paskutinio balsavimo šiandien. parlamentinė kontrolė ir, vis, ir pilietinės visuomenės vykdoma stebėtoje dėl ES ir Pietų Afrikos vystimosi bendrijos valstybių. Žodinis klausimas komisijai. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. didžiąją daugumą priimta. Baigiame balsavimą. Before we leave, Have a good summer. Hepsi. With many Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen, dear colleague. Gerbiami kolegos. Atrodo, kad kai kurie kolegos nori išeiti iš salės. Prašau tai padaryti, kiek galima tyliau. Kitas klausimas darbo atvarkiai yra stebėsenos grupių veikla. Manau, ši veikla, stebėsinos grupų veikla yra tikrai vaisinga. Dėrybos e, netrukus bus baigtos. Pastaraisiais mėnesį stebėsinos grupės veikia e, labai aktyviai. Iš viso vyko 17 stebėsinos grupių posėdžių. Active and uh, Tai rodo didelį aktyvumą dėl JAV stebėsinos grupės, dėl TTIP. Keturi posėdžiai buvo surinkti 19 balandžio su vyriausio dėrybininko pavaduotoju Ubern, 13 raundas, toliau 3 gegužės su Ignacijo dėl 13 raundo rezultatų 23 birželio laisvos priekybos sustarimai jos poveikį dartams ir reguliavimui tarp ES ir JAV. Buvo labai įdomus posėdis. Taip pat rengėmės 14 raundui ir vyko 14 birželio Ir po vasaros pertraukos iš karto vyks stebėsinos grupės posėdis dėl 14 raundo rezultatų. Dėrybos vyksta sparčiai ir po vasaros mes aptarsime 14 raundo rezultatus. Pietų Amerika ir Kuba. Raimund. Ačiū pirmininkė surinkėm posėdį su Kubos ambasadoriumi, e, ekscelencija Estenos ir didžiai priekybos atstovais, taip pat iš, išorės veiksmų tarnybos atstovai nedalyvavo, nepateikė mums priežasčių, nes mūsų diskusijų centre politinis dialogas ir bendrabiavimo sustrimai buvo svarstami. Ambasadoris pirmiausiai paprašė už, nutra, užbaigti ar nutraukti 96 e, metų poziciją. Kubos integravimas į pasaulio ekonomiką yra labai svarbus dalykas, yra tikslas, bet kol kas nėra numatyti laisvos prekybos susitarimai dabar ar ateityje. Priekybos generalinis direktoratas kalbėjo apie dabartinę padėtį šio dialogo ir bendradarbiavimo susitarimo. Vienas dalykas yra gana įdomus, gana įdomus Kana, Kanada nebegali. Economy, economy, Kubos, Kuba nebegali naudotis tam tikromis e, lengvatomis. Apie 57 procentai maisto gamybos remiasi 22 procentais žemės. tam tikros nusavybės iniciatyvos, vystimos iniciatyvos galėtų būti čia pritaikytos. Štai tokia yra, tokia yra padėtis. Turime 18 susitarimų tarp Kubos ir valstybių narių. 2006 metų buvo paskutinės dėrybos, tas sutarimas buvo sudarytas bet dar jis nėra viešai paskelbtas, tai bus padaryta 16 pabaigos 17 metų pradžioje. Bus taikoma įprasnė procedūra, ratifikavimo procesas, vyks diskusijos apie galimą laikymą, taikymą iki ratifikavimo, kurį turės atlikti visos valstybės narės. Kuba e, žymiai sparčiau juda šiuo atveju negu Europa. Taip, iššūkių yra nemažai. CETA, TTIP, Prisimenu, kad iš Centrinės Amerikos šalių buvo susitikęs su kai kuriais ambasadoriais. Buvo raginama, kad reikėtų įsikišti tarybos lygių, kad valstybės narės galėtų pradėti ratifikavimo procesą sparčiau. Tikrai mes esame kaltin, kaltinami, kad tiek daug metų užtrunka, kol vyksta ratifikavimas to tikrai negalima pateisinti. Trys skirsniai - politinės įlogos bendradarbiavimas ir priekybos bendradarbiavimas, tokie mm, susitarime trys skirsniai. Tai nėra, nėra laisvos priekybos susitarimas. Daug yra nuorodų į bendruosius PPO tikslus, pagrindinės bendradarbiavimo sritis techninių barjerų šalinimas, sanitarnės e, priemonės, muitinių priemonės, taip pat E, skatinimas e, nustatyti nuspėjamą aplinką investicijoms, taip pat ir peržiūros nuostatą ateityje. Gana įdomus išeities taškas, bet mūsų laukia ilgas kelias. Tai tiek ačiū. Long, long... Uh, ačiū. Laukia ilgas kelias. Sadek stebėsnos grupė posėdis įvyko balandžio 26 dieną. Žinoma, SADAK e e, ekonominės partnerystės sustarimas buvo aptartas. Neseniai pritarimui su, duotas sustarimui Japonija 3 gegužės, kaip sakė Slovakijos Respublikos ministras, darybos šiek tiek lėtos dėl aukštutinių parlamento rūmų rinkimų, man atrodo, jie vyko praėjusią ar užpraeitą savaitę ir tikimės, kad galėsime paspartinti darybas. Aplinkos sauginių prekių sustarimo stebėsinos grupės posėdis įvyko birželio 27 dieną po 14 darybų raundo kartu su suinteresuotų pusių ir pramonės atstovų dalyvavimu pavyzdžiui, dviračių pramonės atstovų, kaip ekologinių prekių e, gamintojų atstovų. Ir, kaip minėjau jau vakar, e, šis sustarimas eina teisingų kelių. Magrebas, gegužės 24 diena. Buvo malonu girdėti pirmo raundo rezultatus. ES ir Tuniso darybose ir susitikinęs, kad tai yra svarbus dokumentas ir galima pritarti įvykiams Tunise. Tysa, du, du stebėsinos grupio posėdžiai 24 gegužės ir birželio 30 po 17 ir 18 darybų raundų. Per praėjusią posėdį, kaip pameta, kalbėjome su pranešėja pana Reding apie situaciją darybos dėl priekybos paslaugomis Pietų Azija. Stebėsinos grupės posėdis įvyko gegužės 30. Ypač e, daug dėmesio skiriant darbo teisėms dalyvavo TDO ir profsąjungų bei verslo atstovų. Kalbama apie tvarumo sustarimą su Bangladešu ir kalbama apie ES e, rūbų iniciatyvą. Komisijos laukiame vis rengiamo pasiūlymo, tikimės, kad e, rezultatas bus geras. Ir GSP plus taikymas Šrilankai buvo aptartas Moldova. Stebėsinos grupė vyko gegužės 31 dieną. Buvo aptartas su prekyba susijusi parama Merkosūras. Birželio 29 diena buvo aptartas pasiūlymas dėl patekimo į rinką Merkosurui. Manau, kad bandymas buvo veisingas. IPA stebėsino grupė dėl Afrikos ir Rytų Afrikos e, ekonomijos partnerystės sustarimų Liepos 12 dieną. Elmata ir noriu papildyti Vakar turėjome keitimas nuomonėmis šią temą gana išsamei. Kalbėjome apie ekonomos partnerystės susitarimus su Afrikos bendrijomis, būtent žmogaus teisų klausimas čia svarbus, kaip žmogaus teisų klausimus reguliuoti per ekonominės partnerystės, kad užtikrintume žmogaus teisų pokyčius, socialinius pokyčius Afrikoje. E, Rytų Afrikos ekonominės partnerystės šalis turi būti analizuojamas atidžiai. Dalyvavo komisijos nariai, nevyriausybinės organizacijos ir jos e, kalbėjo apie įvairias problemas. Buvo Kenijos, Ruandos, E, atstovų iš Ugandos e, taip pat stebėsenos grupės įnašas labai svarbus tolesnė darbė su ekonomės partnerystės sustarimais ratifikavimo procesas Afrikos pusėje E, dar tam tikrų surprizų, būtent Tanzanija atrodo dar nepasirengusi prisijungti prie ekonominės partnerystės sustarimo. Taigi procesas vyksta. Reikia specifinių sąlygų rytų Afrikos bendrėjai ir reikia dar čia dirbti. Toliau Liepos 12 dieną įvyko stebėsno grupės E, posėdis e, skirtas ASEANui, ypač Filipinams ir Indonezijai. Kaip žinote, pradėjome darybą su Filipinais, stebėsinos grupės, posėdžio. E, posėdėje buvo aptarti pirmo raundo darybų rezultatai. Atrodo, kad kol kas rezultatai daug žadantis. Kaip žinote, komisija pradeda darybas dėl prekybos su Indonezija. Taigi daug darybų vyksta šiuo metu ir tikiuosi, kad komisija su, turės pakankamai jėgų jas e, vykdyti. Na ir pagaliau vienas iš karščiausių klausimų karšta bulvė, tai yra Kinijos klausimas. Neseniai vyko darybos tarp Kinijos ir ES Pekine. Ir žinoma, rinkos ekonomikos statusas. Tai yra tas klausimas, kuris dar mūsų laukia. Tačiau mūsų pranešėjas yra panas Winkleris, prašom. Ačiū pirinką. Stebėsenos grupė vyko šią savaitę, tačiau mm, kalbėjome ne tik apie, ne, ne apie rinkos ekonomikos statusą. Tai nėra tiesioginis klausimas stebėsenos grupiai kol kas. Bet investicinės darybos su Kinija yra mums svarbiausios. Jau įvyko 11 darybų raundų tarp ES ir Kinijos dėl investicijų sutarties, tai vadinamasi visapusiškas sustarimas dėl investicijų. Jau yra konsoliduotas tekstas parengtas ir mes esame informuoti apie jo turinį. Tai padarė mūsų vyriausias darybininkas, ES vyriausias darybininkas, ponas Rupert Šlegelmilch bus mm, e, pasiūlymų apsikeitimas, tai yra mišus požiūris, dėl nacionalinio traktavimo bus neigiamas, neigiamo požiūrio sąrašas, dėl patikimo į rinką pozityvaus sąrašo požiūris bus taikomas ir pasiūlymais bus apsikeista. Visi tikisi, kad rugsėjo mėnesį, ko gero, bet galbūt vakar ar šiandien bus priimtas sprendimas per ES ir Kinijos vadovų susitikimą. Kaip ten bebūtų, ketinimai yra tokie, kad rugsėjo mėnesį būtų surinktas 12 diskusijų raundas, komisija rengia tvarumo poveikio vertinimą, kas bus įdomu, aišku, ir mūsų komitetui ir visam parlamentui taip pat. Ir bus parengtas netrukus, paskalbas netrukus tarpinis pranešimas šio klausimu. Kaip pamėta, praėjusią savaitę Strasbūrė buvo aptarta ES ir Kinijos strategija pranešimą pateikė Izraelės veiksmų tarnybas su komisija. Vienas svarbiausių elementų visada yra tie signalai, kuriuos gauname iš mūsų verslo, mūsų bendrovių. Turiu pasakyti, kad verslo klimatas kelia nerimą. Europos bendrovės negeriausius signalus siunčia ir mūsų prekybos rūmai taip pat praneša apie naują taktiką, kaip kliudyti Europos verslą Kinijoje, keliant naujas sąlygas mūsų verslui. Tai nėra geras ženklas. E, Stevesnos grupės posėdėje buvo ne tik vyriausiasis e, dirbinkas, bet ir Kinijos prekybos misijos ponas Čai dalyvavo taip pat, nors dialogas buvo veisingas, veisingas su ja, tačiau dauguma elementų buvo bendra Kinijos pozicija, kurią pakartojo išdėstė, e, o ji konkrečesnių klausimų jį vengė, sakydama, kad jį nedalyvauja darybose Kinijos pusėje. Tačiau pozicija lieka tokia pati. Dėl kai kurių Europos pasiūlymų, kad Kinijos partneriai sako, kad geriau juos įdėti į laisvos priekybos sustarimą, o ne nedarybas dėl e, investicijų, pavyzdžiui, tokie dalykai dėl patekimo į rinką. Aptarėme kai kurios e, filosofinius e, aspektus, kai Kinija mums teigia, kad tokie regioniniai susitarimai Kinijos nuomenimų gali prieštrauti mūsų daugia šaliai PPO politikai. Tačiau yra, tai, tai yra filosofinis klausimas, tačiau su Kinijos atstovais visada reikia apsikeisti tam tikromis filosofinėmis idėjomis. Ir, aišku, mes tęsime tuos pokalbius ir jeigu vyks koks nors raundas rugsėjo mėnesį, pranešime komitetui. Ponas Dartmatas, turiu du visiškai skirtingus klausimus. Jūs, pan pirmkė, paminėjote Šrilanką. Ar galite e, šiek tiek išsameu, net jeigu ir nėra ką pasakyti? Dėl Kinijos kyla nerimas, kad tarp mano rinkėjų, kad rinkos ekonomikos statusas, statusas susikeimimas Kinijai bus tiesiog prastumtas labai greitai, o tai turės didžiulės reikšmės per ilgą laikotarpį. Ir dargi galbūt net per trumpą laikotarpį. Gal galite pakomentuoti tai? Man atrodo, kad kolegos taip pat nerimauja dėl šio dalyko. On, on Sri Lanka, of course. Dėl Šrilankos tai pateiktas prašymas dėl GSP plus Tai reikia padaryti patvirtinant deleguotą į aktą. Dabar reikia galvoti, ar 27 sąlygos tam yra tenkinamos ar ne. Nieko nenuspręsta. Čia svarbus įvairūs aspektai dėl na, aplinkos, darbo standartų. Kinija. Taip, turiu pasakyti Jums, kad mano rinkėjai taip pat nerimauja dėl rinkos ekonomikos statuso suteikimo Kinijai aišku yra tai, kad parlamentas yra neseniai patvirtinęs rezoliuciją. Ten aiškiai kalbama, mes norime, kad ES turėtų veikiančių prekybos gynybos priemonių po, mėnesio, po gruodžio mėnesio. Tai yra aišku ir parlamentas aiškiai kalba apie plieno pramonę, kuri pažeidžiamiausia. Kitos pramonės šakos taip pat. Jeigu bus kažkokių užuominų, nes dabar kitas žingsnis e, yra komisijos turi būti žingsnis. Parlamentas pareiškia savo nuomonę, dabar komisija turi kažką pateikti. Jeigu matėte, kas vakar buvo pasakyta Junkerio lankantis e, Pekine, taip pat e, Cecilijos Malmström, ko gero Liepos 20, kitą savaitę komisijos pasiūlymo dar nesulauksime bus surinktas tyriamasis posėdis, tačiau pasiūlymo dar nebus. Mūsų e, žinia buvo aiški, kokio pasiūlymo mes iš komisijos laukiame. Tai yra, mes laukiame darbo siūlant e, prekybos gynybos priemonės ir būtent to lauksime. Helmutas, nenoriu pradėti diskusijos šiuo klausimu, nes rezoliucija parlamento yra patvirtinta. Ir aš pritariau tai rezoliucijai, dabar noriu tai pabrėžti. Bet jeigu kalbėsime apie jūsų rinkėjus, tai sakyčiau, kad turite Britų rinkėjams pasakyti, kad būtent Junktinės karalystės vyriausybė reikalavo daugiau negu du metus, kad reikia modernizuoti prekybos gynybos priemonės. Taigi visos 28 valstybių narių vyriausybės yra atsakingos už tai. Tai reikia pasakyti aiškiai, skaidriai ir jeigu tai aiškiai ir skaidriai nepasakysime, kas kokiu lygmeniu ką, kokius klausimus sprendžia, tai tuomet piliečiai iš tikrųjų ir toliau nespras, ką daro Europos Sąjunga, todėl noriu paprašyti jūsų pranešti jūsų piliečiams, kad jie konkrečiai žinotų ir paprašyti jų ateityje daryti spaudimą Britų vyriausybė, vyriausybėje spręsti šią problemą. Galiu atsakyti, nes tai yra tiesioginis, tiesioginis, tiesus ir geras klausimas. Pirmiausia, Junktinės karalystės vyriausybė iki šiol nesidomėjo labai tuo, ką aš sakau, nes aš nesu vyriausybės dalis. Aš priklausau visai kitai partijai. Kita vertus, nusiplauti rankas nėra labai gerai, kaip žinote. Tai nėra geras atsakymas. Manau, kad Junktinės karalystės vyriausybė laikas nuo laiko jos politika Kinijos atžvilgių buvo tiesiog Džožo Orbozno politikos atspindys. Jis išmestas iš darbo ir labai gerai. Ir aš tikiuosi, kad nauja vyriausybė, naujas kancleris ir naujas prekybos ministras, daktaras Liemas Foksas, laikysis visų kitų pasaulio šalių nuomonės, kad Kinija dempinguoja, ypač plieno sektorėje, ir jeigu jai bus suteiktas rinkos ekonomikos statusas, bus dar daug, daug sunkiau taikyti prekybos gynybos priemonės mielas kolega ir kolega koordinatoriau. Jūs labai teisus. Aš tikrai bandysiu padaryti viską, ką galiu, kad atkreipčiau e, Britų vyriausybės dėmesį į jūsų komentarus. Tačiau fundamentaliai keičiasi e, visi darbuotojai e, ir politika tik jos pasikeis. Atrodo, kad grėsia nauja koalicija čia parlamente. Galėsime šią diskusiją pratesti po vasaros atostogų, manau. Liepos 20 komisija diskutuos apie savo pasiūlymus galimus ir po vasaros atostogų, galbūt rugsėjo pradžioje, komisija pateiks kažkokį pasiūlymą. Helmutai, pirmininkė, noriu Nenoriu, kad istorija būtų ilga, tačiau atsakysiu kolegai. Būtume, turime būti tikslus. Jeigu dauguma jūsų plieno gamyklų yra indų rankose, tai taip pat reikia galvoti apie tai, ką tos bendrovės daro, kad modernizuoti e, plieno gavybą iki aukščiausio lygio. Ne tik dampingo klausimas čia svarbus. Jeigu mes neplėtosime savo galimybių, tai mes atsiliksime. Kinai modernizuoja savo gamybą, jie mažina savo plieno gamybą taip pat. Vaizdas yra sudėtingesnis. Nepakanka sakyti, kad kinų, kinai tik tai dempinguoja. Kinijoje atlyginimai plieno sektorėje didesni vidutiniškai negu Rumunijoje ir Bulgarijoje. Taigi reikia kalbėti apie visą vaizdą. Reikia e, e, turėti galvoje, kad bendradavimas taip pat naudingas. Na, dabar nediskutuosime apie tai, bals, diskutuosime e, po atostogų, remdamėsi komisijos pasiūlymų. Taip, visada, kaip visada, nėra klausimas apie tai, kad kažkas juoda ir balta bet yra ir raudona, ir žalia, ir turėsime aptarti visą sudėtingą klausimą. Kaip žinote, 24 klausimas atidėtas, o 25 klausimas, nieko neturiu. 26. Kito posėdžio datos paskelbimas. Jis įvyks rūpjūčio 31 dieną ir rugsėjo 1 dieną. Ir paskutinės mano paskutiniai žodžiai. Linkiu Jums tikrai gerų palainuojančių vasaros atostogų su, ir sugrįžti su šviežia energija, spręsti visų užšūkių. Labai ačiū ir sėkmės.